The <clears throat> sitting is resumed. Good morning, ladies and gentlemen. Labas rytas, ponios ir ponai. Atnaujiname mūsų posėdį. Mūsų darbo tvarkė yra Wolf Klins pranešimas dėl įstatymų ir kitų teisės aktų susijusių su kolektyviniu investavimu perleidžiamus vertybinius popierius subjekt, e, subjektais derinimo. Pirmiausia, ponas Wolf Klins. Pane pirmininkė, 2008 m. Liepos mėnesį Europos